Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will speak in Spanish. Posėdė. Manau, kad galime pritarti darbo tvarkiai. Tikiuosi, kad nėra prieštaraujančių. Taip pat galime patvirtinti ankstesnių dviejų posėdžių protokolus. Taigi, galime iš karto pereiti prie ketvirto darbo atvarkės klausimo, tai yra komisijos ataskaita 2016 metų apie Turkiją. Jūs žinote, kad Turkijoje dabar nemažai yra problemų. Praėjusi, praėjusiu metu Liepa buvo bandyta įvykdyti perversmą, po to vyko referendumas dėl konstitucinės reformos ir Europos tarybos parlamentinė, e, parlamentinė asamblėja priėmė e, rezoliuciją dėl Turkijos stebėsenos. Be to, Turkijoje tebe galioja nepaprastosios padėties įstatymas. <clears throat> Praėjusį mėnesį Europos parlamento pirmininkas Europos komisijos pirmininkas ir Europos vadovų tarybos prezidentas susitiko su prezidentu Erdoganu. Bet to noriu priminti, kad mūsų delegacija praktiškai planuoja kartu su žmogaus teisų pakomitečiu apsilankyti Ankaroje, tačiau dar nenutarta, kada tai įvyks. O rytoj balsuosime dėl pranešimo, pranešėja ponia Katė Piri, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui ir taip pat e, tiek mūsų frakcijos, tiek e, mano komandos nariams, kurie dienų dienas dirbo, kad būtų parengtas šis pranešimas nes žinote, kad atskirų frakcijų nuomonės labai skiriasi dėl Turkijos, bet tikrai a, dėl tarybos, taip sakykime, darbo ypatumų mes negalime starti <clears throat> dėl vieningos pozicijos, todėl labai džiugu, kad visos pagrindinės a, frakcijos parlamente gali susitarti dėl bendros pozicijos. Tuo tarpu pasiektas susitarimo dėl 24 kompromisų iš viso pateikta apie 397 pakeitimus. Taigi vienas dalykas visiškai aiškus, bent jau iš mūsų pozicijos, kad visa tai, dėl ko buvo balsuojama um, referendume dėl konstitu, Turkijos konstitucijos pakeitimo tikrai kertasi su Kopenhagos kriterijais. Ir todėl mes raginame komisiją štai ką padaryti. Jeigu tas konstitucinis pakeitimų paketas bus įgyvendintas, tai reikia stabdyti dėrybas su Turkija. Mes jau bent būsime ta institucija, kuri turi aiškę poziciją ir aiškę laikysis aiškios linijos. Ir tai nėra kažkokia asmeninė pozicija. Asmeninės pozicijos pagrindų nedaromi rimti pareiškimai. Prisiminkime, kad mūsų parlamento visi nariai, skirius 37 narius, praėjusiu metu lapkritį aiškiai pasakė, kad e, reikia išaldyti dėrybas. Mes toliau tvirtai laikome savo pozicijos ir parlamentas vieningai mano Mes jau savo parlamente kalbėjome ir anksčiau apie padėtį Turkijoje. Nekartosiu viso to, ką sakėme anksčiau, bet pastebėsiu, jog padėtis negerėja. Ir uh, jūs žinote, kad vienas iš teisėjų pakartotinai nuteistas uh, septyneriems metams laisvės atėmimo. CHP vadovas nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausmę ir kuriuo atveju o, buvo taikus maršas iš Ankaros į Stambulą, kurio metu žmonės reikalavo teisingumo. Aš manau, kad mes turime pasakyti Turkijos žmonėms, kad mes visada palaikysime tuos, kurie kovoja už demokratijos įtvirtinimą. Manau, kad tu tokia mintimi galiu baigti savo pasisakymą. Tik dar kartą pakartosiu, kad jau trečius metus iš eilės šešėliniai pranešėjai tikrai labai ženkliai prisidėjo prie pranešimo parengimo ir tikiuosi, kad balsuojant bus patvirtintas pranešimas didžiaja balsų dauguma. Ačiū. Toliau šešėliniai prašėjai, ponė Manesku. Ačiū. Aš kalbėsiu ponios Renato Somer vardu. Pirmiausia, ji prašė a, pasakyti, jog labai džiaugiasi, kad gerai buvo bendradarbiauta rengiant pranešimą Praėjusiais metais buvo priimta lapkričio mėnesį rezoliucija, o po to įvyko gana dramatiški įvykiai. Galiausiai buvo balsuojama dėl Turkijos konstitucijos pakeitimo. Viso vyko keturi dėrybų etapai dėl kompromisinių pakeitimų ir buvo siūloma <clears throat> imtis nedrastiškų priemonių, atsižvelgiant į bandymus įvykdyti perversmą, konstitucinę reformą, pažeidimus žmogaus teisų bei taip pat religinių įsitikinimų suvaršym, laisvės suvaršymas ir taip toliau. Todėl galvojama, kad reikėtų form, oficialiai sustabdyti dėrybas dėl ES naryšių ir tie pakeitimai Turkijos konstitucijos, dėl kurių buvo balsuota referendume, tikrai nesutampa su tuo, ką <clears throat> ką nustačius yra Europos Sąjunga, tą jau nustatė Venecijos komisija. Be to, prezidentas užima vis labiau diktatorišką poziciją. Ir daugelis taip pat pagėdauja, kad ES iš savo fondų nustotų Turkijos projektų finansavimą. Tačiau prieš tai mes turime e, sustabdyti e, dėrybas dėl ES narystės. Ir e, tada jau bus galima sustabdyti finansavimą. Ypač turi būti aišku, kad visi tie fondai, kurie buvo pažadėti Turkiai, turi būti skirti tiesiogiai pilietinės visuomenės institucijoms ir organizacijoms. Labai svarbu, kad e, mes taip pat e, nepamirštume tų pasikartojančių įžeidimų, kuriuos girdime po referendumo, pavyzdžiui, buvo Europos piliečiai apkaltinti nacizmu. Ir mes kiekvienais e, metais svarstome šios e, pažeidimus ir kitus pažeidimus. Tačiau nuo, praėjusių, nuo ankstesnės ataskaitos netiek daug pažangos pasiekta. Todėl galėtume pritarti labai geriems kompromisams, pakeitimų kompromisas, kuriems, e, kurių pasiekėme ir labai tikiuosi, kad rytoj didelė balsų dauguma e, bus patvirtintas pranešimas. Ačiū toliau ponas e, Belder ECR vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Pone Pirė, aš bandau prisiminti mūsų diskusiją dėl pakeitimų. Aš tada įdėmiai klausiausi visų pusių argumentų ir labai tikrai džiaugiuosi, kad mes taip gerai kartu galėjome padirbėti ir galiausiai parengėme kompromisinius variantus kai kuriais klausimais. Dėrybos dėl kompromisinių pakeitimų žymi labai svarbu etapą ir mes rekomenduosime balsuoti už kompromisinius pakeitimus. Nepaprastai svarbu, kad mes nenuleistume rankų ir dirbtume toliau, ypač turint galvoje visą tą padėtį, kuri susiklausta Turkijoje. Neturime pamiršti nei referendumo, nei kitų dalykų. Kita vertus, mes turėtume e, remti uh, išmintingą politiką Turkijos atžvilgiu. Dar svarbu, kad nepamirštume ir Turkijos žmonių lūkesčių. Šiuo metu labai prastai su turkais elgiamasi, pavyzdžiui, Vokietijoje ir a, net bandoma jiems pasakyti, kad jie grįžtų į savo valstybę, bet aš manau, kad neįmanoma grįžti į valstybę, kurioje nėra laikomasi demokratijos principų. Ačiū toliau, Le, e, Graf Lam, Lamstorf. Ne? Ačiū, ačiū Hilda, aš tiesiog įlėkiau į salę ir bandžiau susigaudyti. Susigaudyti reikia ir Turkijos įvykiuose ir galvoti apie pačią racionaliausią santykių strategiją. Taigi po ilgų diskusijų mes susitarėme dėl bendrosios linijos, prisimindami tą rezoliuciją, kurią parlamentas patvirtino praėjusiais metais. Jau tada, praėjusiai lapkritį, Europos parlamentas norėjo viską susijęti su žmogaus teisų pažeidimais Turkijoje, ypač po to, kai buvo žiauriai numalšintas, nenusisakęs perversmas Turkijoje. Kitas aišku, labai svarbus įvykis Turkijoje, tai referendumas dėl Turkijos konstitucijos pakeitimo. Mes tada aiškiai balsų dauguma balsuodami parodėme, kad jeigu o, tas paketas įstatymų, dėl kurio buvo balsuota referendume, tai tada automatiškai dėja, turiu pasakyti, Turkija nebeatitiks Kopenhagos kriterijų. Ir mes labai aiškiai tą sakome dabartinėme pranešimo projekte. Taigi tokia yra atlikto darbo esmė. Aš galėčiau mielai pakalbėti ir ilgiau apie tai, kas mus neramina. Uh, E, pažeidžiama žmogaus teisės, pažeidžiama raiškos laisvė, religinių įsitikinimų laisvė, teismų nepriklausomumo principas pažeidžiamas ir taip toliau. Bet e, Europos parlamentas ne vieną kartą pažymėjo per pastaruosius metus, kad tų principų negalima pažeidinėti. Kita vertus, mane neramina tai, kad Europos komisija tyli tyli ir taryba. Todėl itin svarbu, kad mes atstovaudami Europos piliečiams aiškiai pasisakytume dėl Turkijos ir nubrėžtame labai aiškę liniją, rodančią, kad tokie įvykiai, kokie vyko Turkijoje, neabijotinai turės savų pasikmių. Ir apie tai kalbama ir <clears throat> pranešimo projekte. Labai svarbu, kad šitas, šitas pranešimas netaptų smūgių Turkijos piliečiams. Taip galvoju, aš asmeniškai frakcija ir taip turiu, tikriausiai galvoju visas parlamentas, bet mes turime parodyti, kokie principų reikia laikytis, jeigu kalbame apie demokratiją ir kokie principai turi būti taikomi. Tai yra valdžių atskirimas, tautinių mažumų teisų gerbimas teisės viršenybė ir taip toliau. Todėl aš prašyčiau, kad pranešimas būtų išverstas į turkų kalbą, kad Turkijos žmonės suprastų, jog parlamentas gerai žino, kaip susiskaldžiusi šiuo metu yra Turkijos visuomenė, žino, kad demokratijos gynėjai Turkijoje atsiduria kalėjimuose, bet mums dėja įvykiai Turkijoje nepaliko kito pasirinkimo ir mes turime uh, ginti ES vertybės. Ačiū toliau, uh, ponas Takis Hačičiorčio. Ačiū. Norėčiau padėkoti Keiti Piri. Labai šiltai už jos darbą jau trečius metus iš eilės, taip pat už tai, kad ji dirba e, kolektyve atvirai, e, nuoširdžiai su, su visais šešėliniais pranešėjais ir draugė mums pavyko parengti tekstą, kuris tikrai eina teisinga kryptimi buvo uh, iškilęs Kipro klausimas, tai tikriausiai jūsų nestebina, nes uh, Ženevoje vėl uh, atnaujintos dėrybos uh, Birželio 9-ąją. Čia Europos parlamente parlamentas taip pat turi siūsti žinę tarybai ir komisijai. Ir norėčiau pasakyti, kad šį kartą Ženevoje sprendžiama e, Kipro gyventojų ateitis, e, Kipro graikų ir Kipro turkų ateitis. Ir dėje, e, na, ES išsikėlusi plataus užmojo tikslų, nori rasti šio klausimo sprendimą, tačiau m, pastangos, kurių įmamasi netitinka išsikeltų e, užmojų masto. Ir Turkija tarsi gaunam žinę, kad Kipro gyventojų klausimas nėra toks aktualus. Ir ponė Keiti Piri sakė, kad tas klausimas nėra jungtinių tautų e, kompetencijos klausimas. Jūs suprantate, kad tokio pobūdžio pareiškimai nelabai padeda. Ir pasisako ir kiti Turkijos politikai, pavyzdžiui, kai kurie Turkijos politikai teigia, kad jie nori ieškoti Kipro klausimo sprendimo. Norėčiau, kad ateityje taryboje, e, komisija ir parlamente artimiausiamis dienomis būtų iš čia siunčiama e, ta žinia e, turkiškai Kipro daliai, ypač, kad bus siekiama išspręsti šį klausimą. Kodėl, na, klaus, visada užduodamas klausimas, kodėl spaudimas daromas tik Turkijai, nes atsakymas yra, kad tik Turkija yra okupuojanti jėga Kipre. Tai ir yra pagrindinė, pagrindinis problemos šaltinis. Žinoma, yra kai kurių klausimų spręstinų tarp Kipro graikų ir Kipro turkų, tačiau jeigu tai būtų vienintelės problemos, jos jau būtų pavykę išspręsti. kalbėdamas apie pranešimą, e, jau sakiau, kad parengtas tinkama kryptimi einantis tekstas, tačiau kai kurie jo aspektai mums vis dėlto kelia susirūpinimą. Pavyzdžiui, siūlymas atnaujinti ES ir Turkijos muitų sąjungą. Man sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima atnaujinti tą muitų sąjungą, kai Turkija e, šiuo metu netaiko, neįgyvendina to, to sutarčių muitų srityje su ES e, šalimis. Kitas klausimas tai vizų sistemos liberalizavimas. E, Turkija netaiko tos sistemos Kipro gyventojams. Noriu pasveikinti Jūs dar kartą, ponė Keiti Piri, ir, e, ir pareikšti vilti, kad visi darysime viską, dėsime pastangas, kad e, prasidedančios dėrybos dėl Kipro klausimo būtų paskutinės dėrybos šio klausimu. Toliau ponas Brukner. Thank you very much. Thank Ačiū. Dėkoju e, pranešėjai už puikų nuveiktą darbą. E, mūsų šešėlinis pranešėjas, kurio vardu aš dabar kalbu, džiaugiasi ketvirt, penktų kompromisu dėl to, e, kuria, e, kuriame kalbama apie tai, kad reikia sustabdyti dėrybas tarp ES, jeigu dabartinė naujoji konstitucija įsigalios be jokių pakeitimų. Mes e, žinome, kad kila susirūpinimas, jog dabartinė situacija Turkijoje aprašyta visai kitaip. Iš tikrųjų, situacija su žmogaus teisėmis ir teise yra visiškai prasta. Ir todėl siek, siek, dabar yra persekiojami šimtai tūkstančių žmonių. Ir e, turėčiau paminėti, kad prieš keletą minučių e, buvo pranešta apie naują suėmimą. Ir Aš e, kurdų teritorijoje lankiausi Turkijoje prieš keletą mėnesių ir mačiau, kad daugelis žmonių, su kuriais mes kalbėjomės, po to buvo suimti turbūt todėl, kad mes su jais kalbėjomės. Mes taip pat labai e, nusivylę tuo, kad beveik nėra paminėta e, jog Turkija drastiškai leidosi į tą pilietinį karą ir tai yra mums didžiulis nerima keliantis dalykas. Ir Prieš keletą minučių aš uh, minėjau tą karą. Mes taip pat esame labai prieš muitų sąjungą. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Mums liko tik tai kelios minutės, paskui turėsime kalbėti apie Lotynų Ameriką ir paskui turėsime kitus kalbėtojus e, ketvirtą valandą. Čia, ponė pirmininkė, ES yra vertybių ir principų sąjunga. Turkija negerbė jokių vertybių, šių vertybių. Svarbiausia ir blogiausia yra tai, kad Turkija nepuoselė vertybių, kur, kur, kurios yra svarbios kitoms valstybėms narėms, kitoms valstybėms. Kaip žinote, Kipras ir Graikija yra nukentėję šiuo klausimu. Ankaros protokolas nėra taikomas ir tai tikrai yra tikras žaidimas Europos Sąjungai. Turkija netaiko ir muitų sąjungos ir kodėl norima ją atnaujinti. Ir noriu pasiklausti, kur kitų valstybių solidarumas Kipro atžvilgiu. Ir tikiuosi, kad muitų sąjunga nebus atnaujinta. Dėl Kipro gyventojai. Mūsų e, prezidentas Kipriadis daro viską, kad būtų rastas sprendimas, tačiau sprendimo ne, nebus, jei Turkija ir toliau reikalaus kad ji būtų uh, ta jėga, kuri garantuotų visų sprendimų užtikrinimą Kipre ir gyvenimą. Europos Sąjunga turi būti ta jėga, ta valstybė, kuri, ta, ta, ta jėga, kuri tuo pasirūpintų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai labai tiksliai apibūdino žmogaus teisų padėtį Turkijoje, sako ponas Papadakis. Norėčiau akcentuoti vieną e, aspektą, kuris buvo nekarta minėtas. Komisija šiuo metu bando e, iš naujo atgaivinti ES Turkijos muitų sąjungą. Bet kam tai daroma? Na, kai kurios es valstybės e, suinteresuotas ekonominiais šios sąjungos aspektais. Tačiau kokią žinę mes siunčiame Turkijai? Tai, kas, tai kasdienis žaidimas su ponu Erdoganu, kuris kasdieną tampa vis griežtesnis vadovas. Noriu paklausti komisijos, kodėl bandoma atnaujinti tą susitarimą. Well, thank, uh, Aš e, taip pat norėčiau padėkoti Katipirį ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šito pranešimo. Manau, kad yra labai svarbu, kad parlamentas išdėstytų e, labai aišk, e, aiškę stiprią žinę. Ir ją pasiūstų ne tik ponui Erdoganui, bet daugiausia Turkijos žmonėms, kad mes esame solidarūs su jais. Jiems reikia mūsų solidarumo Ir šis solidarumas e, reiškia ir stiprią kritiką Erdogano diktatoriško režimo atžvilgiu. E, jie ne tik pažeidžia Kopenhagos kriterijus, bet ir daugelį kitų teisių, tarp jų ir mėginimą visus nutildyti. Jau nekalbu apie kankinimus ir žudynės, kurios uh, vyksta e, sulaikymo centruose, kurių net vyriausybė nepripažįsta. Vien praėjusią savaitę Erdoganas kalbėjo e, su Portugalijos televizija ir iš tiesų apkaltino žurnalistus, kai e, jie, buvo, jie jį kritikavo dėl represijų. Jis pradėjau, mm, pradėjo teroristinę propagandą. Tai yra visiškai nesuderinama ir mes turime labai aiškę poziciją išdėstyti. Mes apie idėjos tai ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos ir Turkijos santykiai meną ilgą laikotarpį, jie, jie egzistuoja jau daugelį dešimtmečių. Deja, kelia susirūpinimą tai, kad pažangos juose nėra. Turi, mes ES norime žinoti, ka, kokie yra Turkijos tikslai ir ko ji nesirengia daryti. Mes ir toliau Turkiją bandom glostyti pagal plauką ir pranešimas, e, nors ir netinkama linkme, vis dėlto Europos Sąjunga bando elgtis kaip strutis, kiždama galvą į smėlį, kiždamas galvą į smėlį, Turkijos atžvilgių, e, Turkija nekeičia savo elgesio Kipre, nepripažįsta jo. Realistinė politika Turkijos atžvilgių turėtų būti griežtesnė, griežta. Turime nedelsiant nutraukti e, Turkijos finansavimą, kitaip nebus jokios pažangos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι... Πόνας Μαυρίδης. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis pranešimas, jei lyginsime jį su kitais praeityje parengtais pranešimais, e, e, yra neblogas, bet pranešėjai nebuvo lengva dirbti šis tekstas, man atrodo, tikrai atspindi realybę. Bet turiu klausimą, ponė Keitipiri, kodėl buvo įvesta pakeitimų ir e, siūlomas taikyti embargą ES dėl ginklų pardavimo Turkijai. Kodėl nebuvo atsižvelgta į Vokietijos ir Austrijos poziciją šiuo klausimu? kelia susirūpinimą kai kurie įsipareigojimai e, ES įsipareigojimojus Turkijos atžvilgių. Ypač kalbant apie Kipro padėtį, kalbant apie Kiprą reikia nepamiršti ES įsipareigojimų. Gerbti, juk e, Turkijai taip pat tenka prievalė gerbti įstatymo viršenybę ES teisę ES. O Kalbant apie muitus, taip pat apie, e, e, reikia nepamiršti ir Turkijos išsakytų grasinimų dėl Kipro laisvos ekonominės zonos. Primero, Labai trumpai prašom. Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą puikų darbą. Pranešėjai e, tikrai buvo labai nelengva, jau keletą metų e, šis darbas buvo atliekamas Europos parlamente. Aš manau, kad mm, mes turime įsipareigoti pasiūsti Turkijos vyriausybė labai aiškę žinę dabar mūsų santykiai su Turkija e, pasiekė galą. Ir dabar vykdoma mm, struktūrinė reforma ekstremaliomis sąlygomis, vykdoma e, nesažininga kampanija. Uh, Ir mes visi kartu turime galvoti apie tai, kaip mes galime išnaudoti savo kanalą politiniam dialogui. Ar mums reikalinga mūtų sąjunga? Mums reikia dialogo, nes e, taryba, tarybos su fondais buvo būdas e, vystyti dialogą. Taigi, kaip mes galime toliau e, vystyti tą dialogą? Dabar žodis ponui Popovskiai. Dėkuoju pirmininkė. Dar kartą e, sveikiname pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Jūs atžvelgėte pagrindinius e, iššūkius e, susijusius su santykiais tarp ES ir Turkijos. Mums daugelis jūsų sakytų susirūpinimų taip pat aktualūs ir juos išsakėme daugelį kartų, ypač kai kalbame apie žodžio laisvę, teisės viršenybę, teismų nepriklausomumą ir pagrindinės teises. Mums e, didžiulį nerimą kelia tai, kad žodžio laisvė ribojama ir kad yra e, persekiojami akademikai žmogaus teisų e, Mm, gynėjai. Pavyzdžiui, Amnesty International vadovas e, neseniai buvo suimtas ir taip pat e, teisėjai, e, kai kurie parlamento nariai. Ir kovos su terorizmu teisės aktai yra taikomi fragmentiškai. E, 2016 metų ataskaitoje yra paminėti daugelis aspektų susijusių su plėtra. E, Turkija lieka vienas iš svarbiausių ir artimiausių mūsų partnerių. Norime, kad Turkija priartėtų prie ES, o ne atitoltų. Todėl mums labai svarbu toliau su jais dirbti. Ir būtent šią žinę mes perdavėme Turkijos prezidentui pirmininkas Junkeris ir pirmininkas Tuskas perdavė šią žinę jam. Buvo suorganizuoti ne vienas ir, ir su, suplanuoti ne vienas uh, aukšto lygio sustikimas per ateinančius kelias mėnesius. Ir mes toliau ketiname bendradarbiauti energetikos, transporto, ekonomikos, sustiprinto politinio dialogos rytise, migracijos E, taip pat ir e, lėšų išmokėjimo tema Sirijos pabėgėliams, kad jie būtų sulaikomi Turkijoje. Ir e, vyko diskusija apie tai pirmadienį, apie tai, kad reikia atnaujinti muitų sąjungą ir šitą diskusiją taryboje tęsiasi. Baigdamas dar kartą pabrėžiu, kad įsitraukimas toliau tęsis Mes labai atidžiai stebėsime situaciją Turkijoje ir tai, kaip yra įgyventinami konstituciniai pakeitimai. Ačiū. Dėkuoju, ponė Popovski, ir dėkuoju visiems, kurie mm, čia dalyvavo. Rytoj dėl šito pranešimo balsuosime. O balsuojama dėl to bus plenarnė sesijoje Liepos mėnesį. Dėkuoju, pirmininkė buvo užduoti keli klausimai ir pateiktos pastabos. Trumpai sureaguosiu. Kai kalbame apie muitų sąjungą, mes pasiekėme tokį susitarimą, tai yra tas pats, kurį pasiekėme tada, kai AFET komitetas aptarnėjo savo poziciją apie atnaujintą muitų sąjungą. Situacija nepasikeitė. Mes žinome, kad Kipro vyriausybė su ta pozicija nesutinka. Mes žinome, kad ir GUE, ir žalieji nesutinka, tačiau daug, buvo dauguma ir mes dėl to jau balsavome, todėl užsienio reikalų komiteto pozicijos mes nekeisime. Aš esu įsitikinusi, e, kad kyla nemažų klausimų mums dėl Turkijos ekonomikos ir uh, Vienintelė galimybė mums yra atverti dėrybas dėl muitų sąjungos, tačiau yra aišku, kad jas galima uždaryti tik tais tada, kai Turkija įgyvendins e, Mūtų sąjunga taip pat kaip visos 28 valstybės narės. Dėl uh, Kipro sutinku su to, ką sakė Takis Džordži, manau, kad visi nori sėkmės istorijos, manau, kad mes visi tikimės, jog tos dėrybos, kurios e, sunkiai vyksta, tačiau vėl vyks šio, šio mėnesio pabaigoje, bus, vyk, e, bus baigtos sėkmingai ir kad bus paminėti visi parametrai, kurie labai svarbus Kiprui. Mes nieko nekaltiname, mes vis e, toliau deriname, daramės, mes nesakome, kieno kokia yra kaltė. Ir Mes čia atspindėjome tik tą tekstą, kuris e, jau buvo e, surašytas praėjusiais metais. Dėl žaliųjų aš šiek tiek esu nustebusi išgirdusi jūsų e, pastabas, nes per dėrybas jūsų kolega, su jūsų kolega Vladiro mes susitarėme visais šiais klausimais mes tikrai nenaudojame tokių aptakių formuluočių, kai kalbame apie žmogaus teises. Mes konkrečiai kalbame apie suėmimus ir paleidimus, apie žurnalistus, apie situaciją kalėjimuose ir situaciją pietryčiuose. Manau, kad ES tai yra griežčiausios formuluotės visais šiais klausimais. Kodėl mes to nevadiname pilietiniu karu? Todėl, kad dauguma parlamento, šio parlamento narių e, pri, pripažįsta PKK kaip teroristinę organizaciją. Turime būti realistiški. Jeigu tik pasakysime, kad tai pilietinis karas, tai mes pasakysime, jog tai vis, kaž, vyksta kažkas, kas nesusijęs su PKK. Pietose situacija yra tragiška. Ir žinome, kad apie pusę milijono žmonių šią vasarą pabėgo iš e, namų. Tačiau jeigu vartosime žodį civilinis pilietinis karas, tai, bu, turė, tai turės labai rimtą politinę konotaciją. Europos parlamentas e, to nepalaiko. O kai kalbame apie pakeitimus, kas slypėjo už to a, e, pasikėsinimo padaryti perversmą, e, tai e, mes turime labai aiškę poziciją, mes neturime jokios informacijos ir negalime to įvardinti. E, todėl visi tie pakeitimai, kurie nurodo labai aiškę priežastį mūsų sutarimu, apibendrinti taip, kad mes vis dar laukiame, kol bus išaiškinta, kas buvo pasikeisnimo padaryti perversmą pažeidėjai. Pone Popovskė, ačiū Jums už komentarus dėl, e, iš komisijos pusės mes parlamente norime, kad Turkija priartėtų prie ES, mes nenorime jos nustumti, tačiau mes manome, kad tam tikri veiksmai sukelia tam tikras pasiekmes ir be abejo mes esame atsakingi už savo patikimumą. Aš manau, kad 2005 metų dėrybinė struktūra yra aiški. Jeigu nuolat bus e, pažeidinėjama žmogus teisės ir jeigu e, situacija tikrai netitiks Kopenhagos kriterijų, tai mes turėtume imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū. Na, turime nepamiršti pasisakymų įskirto laiko apribojimo, kad turėtume aptarti ir kitus klausimus. Ir kitas mūsų darbo atvarkės punktas, tai ES politiniai santykiai su Latino Amerika. Uh, Kolega Havi Lopes iš socialdemokratų yra pranešimo autorius. E, parlamentarai pristatė 250 pakeitimų. Jau įvyko pirmasis pakeitimų svarstymas ir pateikti pasiūlymai 27 apibendrintų pakeitimų ir žodis pranešėjui. Ačiū, ponia pirmininkė. Prašau visų šėdinėti tyliai, sako pirmininkas. Puede continuar. Gracias, presidente. Uh, eh, Laras. Ačiū, pirmininkė. Įvyko pirmasis keitimasis nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais ir aš norėčiau trumpai komentuoti tuos 200, tuos 250 pakeitimus, kur, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai ir kaip tai parlamento nariai. Uh, bendrai e, tie, apibendrinant tie pakeitimai gerina tobulinę, tobulinę pranešimą ir mūsų siūlymai yra. Ir e, tie pakeitimai paremti plačių konsensusu. Mes pripažįstame, kad kiekviena šalis turi savo poreikių ir kai, kuriuose, kai kurie pakeitimai uh, E, kalba apie aspektus, dėl kurių turėsime dėrėtis dėl e, kompromisinių e, pakeitimų, bet bendra filosofija išlieka. O filosofija yra tokia. Tai priemonė daryti įtaką es santykiams su Amerikos šalimis, aktualizuoti tuos santykius, suteikti jie, jiems deramą vaidmenį, kurį vaidina tarptautinėme kontekste. Ir tuo pat metu šis pranešimas daug dėmesio skiria mūsų santykius įtakojantiems kitiems instrumentams. Taip pat nepamirštame ir kitų susijusių veikėjų, horizontalių ir simetriškų požiūrių. Taigi turime ne tik kalbėti apie to regiono poreikius ir, ir, ir pareigas, bet ir apie tai, kaip galima būtų patobulinti tuos santykius, plėtoti visus esamus tinklus tarptautinėje bendruomenėje. E, pakeitimas yra patikta labai pozityvių siūlymų. Norėčiau priminti, kad dabar deramasi taip pat dėl svarbių sutarčių ir yra tam tikras veik, veik, darbų tvarkaraštis. Ir, Ir mes kalbame pranešime apie regiono problemas ir norime nusiųsti pozityvę žinę taip pat akcentuoti konkrečius aspektus, sunkius atvejus iškilusius konkrečiose valstybėse. Ir žinau, kad parlamente yra sutarimas dėl to, ką reikėtų akcentuoti. Ir tikimės, kad artimiausiamis savaitėmis mums pavyks pasiekti plataus masto sutarimo dėl šio pranešimo. Ir noriu padėkoti da, už darbą šešėlinės pranešėjams ir visiems tiems, kurie patikė uh, pakeitimus. Ačiū, ponė Lopės. Toliau žodis ponui Luis de Grandis. Prašau, kai tik tai galėsite kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai nelaikus suskambėjo telefonas, bet išjungiau jį. Man džiugu konstatuoti, kad e, pranešimo autorius pasirinko tokį metodą, kad būtų pasiektas e, platus sutarimas. Uh, ir kad jis siekia palaikyti dialogą. Ir peržiūrėjome naujos redakcijos kompromisus, matome, kad ten įtraukti mūsų pakeitimai ir kad siekiame atspindėti bendrai visiems svarbės vertybės. Pritarėme pranešėjo pasirinktiems kriterijams ir norime, kad būtų e, kuriami lygiaverčiai santykiai su e, draugiškomis šalimis e, Latino Amerikoje ir Karibų jūros regione. Tai yra mūsų santykių pagrindas ir mes galime teikti patarimus, tačiau niekada nesiekėme nieko primesti. Ir reikia nepamiršiu, kokios yra bendros musiejančios vertybės. Šiame pranešime akcentuojama regioninių asociacijų, akcentuojamas regioninių asociacijų vaidmuo Latino Amerikoje ir Karibų jūros regione, akcentuojami bendri interesai, e, demokratija, žmogaus teisės, solidarumas, taika ir e, įstatymo viršenybės valstybė. Tai yra svarbiausios vertybės ir reikia jas akcentuoti. Latino Amerikos regionas turėtų būti prioritetinis mums, tai strateginės svarbos regionas e, es išorės politikoje. Norime, kad ten būtų skatinamos laisvės, socialinės teisės e, kad būtų formuojama įtrauki viešoji politika, kad būtų ginamos pažeidžiamos grupės, būtų perskirst, tinkamai perskirstomas, perskirstomas gerybės tose šalyse. Tai svarbios e, vertybės ir e, tokiems teiginiams parlamentas tikrai pritarė ir reikia tai pažymėti. Ir nepamirštama ir inovacijų ir mokslinių tyrimų srities, aplinkosaugos, kovos su korupcija ir narkotikų kontrabanda. Akcentuojame ekonominį vystimasi ir, ir e, norime, kad E, regionas susirauktų investicijų, kad e, šalis pasiektų augimo, užtikrintų produktivumą, ekonomikos augimą. Tai yra rimtos vertybės, kurios turėtų mus vienyti. Ir būtent jas turime skleisti tame regione, kad, kad regiono valstybės galėtų didinti gerovę, savo šalių gerovę. Ir apie tai ir kalbame pranešime, kuri, kurio, kurio rengimas vyko dialogo pagrindu ir kompromisus. Ir iš principo džiaugiuosi pasiektų rezultatų. Galiausiai parlamentas tikrai toliau e, e, susirūpinimu stebi padėti Venezueloje. Ir reikia nedviprasmiškai siūsti žinę apie mūsų surūpinimą blogėjančią ekonom, demokratijos ir ekonominę padėtį Venezuelėje. Norime, kad e, šalies parlamentas atgautų galiojimus, kad būtų palisti politiniai kaliniai ir prasidėtų neutralūs, skaidrus ir laisvi procesai. Tai labai svarbu ir e, žinau, kad tokios Mm, žinios ir to, tokia mintis ir bus formuluojama. Taip pat dėl Kubos vyksta dialogos. Tuo mm, noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už jo požiūrį ir už jo pasirinktą poziciją. Pirmininkas, kaip, žin, kaip žinote, ketvirtą valandą pas mus ateis svarbus svečias ir e, jūs turėjote tris minutės. Dabar kitam kalbėtojui tris minutės. Ponas Nart, kal, trumpai, Javi puikiai padirbėjo, jo, man patinka ir jo požiūris ir parengtas pranešimas ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime sutarimo šio klausimo. Ačiū už tokį glaustą pasisakymą. Dabar um, turiu galimybę pats pasisakyti, noriu padėkoti Javierai už visą darbą, už tai, kad buvo bandoma atsižvelgti visus siūlymus. Ir, na, buvo, ne, nebuvo paprasta už, užtikrinti tą pusiausvyrą, kalbant apie tą regioną. Ir tikrai tai buvo geras darbas ir, ir mes nenorime, kad kokie nors veiksniai išbalansuotų tą pasiektą balansą. Dabar žodis ponui Brokui. Ne, ponas Brokas neprašo žodžio, tuomet ponas Alafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog noriu padėkoti pranešimo autorių už pasirinktą konstruktyvų požiūrį, nes mūsų e, siekis e, yra parengti regioninę strategiją ryšiam su to regionu. Ir noriu pabrėžti, kad e, na, vertinu, vertindamas tai, tai, kai buvo įtraukti mano pakeitimai, tai akcentavau strateginį e, e, santykių svarbą su Brazilyje ir Argentina. Manau, kad reikia e, nepamiršti ir Mercosur asociacijos ir Čilės ir Meksikos atnaujinto dalyvavimo toje organizacijoje. O taip pat norėčiau e, paminėti pri, komisijos pritarimą naujam susitarimui dėl vystimosi Taip pat noriu dar kartą padėkoti pranešimo autoriui už tai, kad įtraukė mano pakeitimus ir manau, kad parengtas pranešimas yra puikus. Ir e, aš manau, kad tikrai galime tikėtis, kad parlamente šis dokumentas susilauks prataus paritarimo. Toliau ponas Milan Mon. Noriu padėkoti ponė Lopes už, e, pasirink, už, už e, atvirumą, kaip darbo metodą, taip pat už tai, kad įtraukėte pakeitimus ir, ir e, kalbu ir kitų kolegų vardu. Kalbant apie pakeitimus, noriu pratesti Luis de Grandės mintį. Europos Sąjunga turėtų suvokti, kad e, to regiono šalis yra tikrosios natūralios mūsų sąjungininkės dėl istorinių sąsajų, dėl kultūrinių žmogaus teisų ryšių. Ir noriu pakomentuoti savo pakeitimus, nes juos geriausiai e, žinau ir norėčiau paprašyti e, pranešimo autoriaus, pranešėjo, kad atsižvelgtų į mano siūlymą dėl 40 penktojo pakeitimo. Dėl mano 45 pakeitimo, kuris teikiamas svar, skubos tvarka, ponė Lopės žodis jums, dar kadangi turite keturias minutės iki, keturias minutės iki kito klausimo. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti uh, kolegoms už komentarus, už šešėliniams pranešėjams bei kitiems komiteto nariams, kurie pasisakė ir kurie visi e, palaiko tą konstruktyvų darbo metodą, kuris ir dominavo mūsų susitikimuose. Buvo išsakyti buvo pastebėjimai dėl kai kurių aspektų, kaip sakė Luis de Grandes, šio pranešimo tikslas aktualizuoti, akcentuoti bendras vertybės. Visų pirma, antra, e, akcentuoti bendrą mūsų sienčią darbo tvarkę suartėjimas tarptautiniu mastu, temos, kurio, kurio, kuriomis vykdysime bendrą darbą ir nepamiršti tų priemonių, instrumentų, kurių dėka mes galėtume su tuo santykiu sustiprinti. O kalbant apie, ką tik išsakytus komentarus, Latino Amerika ir Europa yra geros draugės, būtų geriau, kad mes būtume didesnės sąjungininkės tarptautiniu mastu. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir būtent to ir siekiame ir, ta, ir pakeitimuose, kurie buvo uh, minėti, e, e, apie tai ir kalbame. Ir parengtas pirmasis projektas, kalbame apie kovą su klimato kaita, uh, apie traukų vystimas, žmogaus teisės, demokratija. Tai tarptautinė darbo atvarkė, kuriai bendrai pritarėme ir kuri šiandien nusipelno e, būti garsiai minima, akcentuojama e, e, Junktinėse valstijose ir 20-tuko susitikime. Ir e, taip pat norėčiau paminėti, ką daro ES ir prisiminti, kokie yra mūsų įprastiniai sąjungininkai tarptautiniu mastu. Todėl dabar svarbiau, kaip nei bet kada yra ginti tą darbo tvarkę. Kalba apie gynybos rytį ir apie ekonominį augimą, apie mūsų institucijų kokybę. Tai, tai, taip pat buvo minėtos valstybė, valstybės institucijų stabilumas ir darbo kokybė jų. Buvo minėti ir be, bendri mūsų tinklai taip pat. Uh, saugumo aspektai. Yra kai kurių skirtumų tarp mūsų regionų, ES ir Latino Amerikos. Taip pat norėčiau padėkoti e, parlamento nariui Salafrankai už jo siūlymus, taip pat už, e, už, nes jis puikiai išmano tą regioną, reičiau padėkoti jam už tai, kad pasidalino savo patirtimi ir eksperto žiniomis ir jo pasiūlymai tikrai praturtina pranešimą. E, ir noriu taip pat pasakyti, kad kai kurie pakeitimai yra susijęs su ideologiniais aspektais, yra konkrečių pakeitimų. Na, noriu pasakyti, kad sieksime kiek įmanoma platesnio pritarimo šiam pranešimui, atsižvelgsiu į ankstesnius parlamento pareiškimus šiuo klausimu ir nepamiršti ir dvišalių parengtų dokumentų šiuo klausimu. Žinau, kad kai kurie aspektai yra sudėtingi, kad, kad juos aptarti nelengva, bet Kalbant apie komentarus dėl konkrečių valstybių, manau, kad reikia ieškoti pranešimo projekte pusiausvros šiais klausimais ir nepamiršti, ko, ką parlamentas yra pareiškęs praeitie, o Kubos klausimus artimiausiamis valandomis, artimiausiamis dienomis bus parengta parlamento pozicija. Rengiuosi kaip ir iki šiol toliau dirbti su šešėliniais pranešiais, dėkoju visiems už šį darbą ir tikrai mūsų tikslas yra patobulinti, praturtinti tekstą. E, sieksiu kiek įmanoma platesnio konsensuso, pritarimo, kad būtų taip patrauklus pranešimas ir kad patobulintų mūsų santykius su Latino Amerikos regionu. Ačiū, ponė Lopes. E, užsienio reikalų komitete balsuosime Liepos 11 veikiausiai, o plenarnėje sesijoje jis bus svarstamas rugsėjo mėnesį. Tuo E, šio klausimo svarstymą baigėme ir dabar jau laukia mūsų susitikimas su Bausnės ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininku. Vamos a, a continuar con la, con la sesión y con el siguiente. Tęsime posėdį ir pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Pagal jį noriu pasveikinti pona Denis Žvičič, Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininką taip pat ir ambasadorė Lydija Topič bei Europos integracijos direktorių Edin Dilberovič. Tikrai mes šiltai jūs sveikiname atvykusi mūsų posėdė. Kartu šiame posėdėje dalyvauja ir Bosnijos bei Hercegovinos parlamentų nariai. Dar mėnuo nepraėjo. Iki, liko mažiau nei mėnuo iki ekonomikos ir transporto konferencijos Bosnijoje Hercegovinoje. Gerbėmėjai, ponai ir ponės. Man teko garbė ir turiu pasakyti, malonumas kreiptis į jūsų komitetą šiandieną, papasakote, kokia padėtis yra Bosnijoje, Hercegovinoje ir išgirsti jūsų pamastymus. Jūs žinote, kad e, mums ES narystė yra absoliutus šalies politikos prioritetas. Mes e, visa valdžia yra pasiryžusi imtis visų reikiamų priemonų, kad galėtume įstoti į Europos Sąjungą. Tai pareikalaus mūsų šalies modernizavimo, e, demokratijos e, gilinimo ir mes ketiname e, paspartinti visiems mūsų piliečiams naudingų reformų įgyvendinimą. Džiaugiamės, kad mūsų darbą Jūs pripažinote ataskaitoje apie padėtį Bosnijoje Hercegovinoje 2016 metais. Ypač daug padedate jūs, Europos Sąjungos parlamentas. Ir ne tik Bosnijai bei Hercegovinai, bet taip pat ir visam vakarų Balkanų regionui. Mūsų pagrindinės siekis, kaip jau sakiau, prisijungti prie ES. Ir paskutinėse tary, vadovų tarybos išvadose buvo visiškai aiškiai tai pasakyta. Taip pat e, mūsų aukščiausios valdžios atstovai tai dar kartą pakartojo per kovo mėnesio susitikimą. Turiu pasakyti, kad kovo mėnesio susitikimas Europinės integracijos požiūrių buvo tikrai labai sėkmingas. 2016 m. vasarį mes bendrųjų reikalų taryboje pristatėme savo ketinimus prisimti prie Europos Sąjungos. Ir tada Europos komisija, komisijos paprašė parengti savo nuomonę. Praėjusiais metais komisija mums atsiuntė klausimyną Jeigu vertinsime visus rodiklius, tai tikrai 2016 metai Bosniai ir Hercegovinai buvo sėkmingi integruojantis į Europos Sąjungą. Mes tokių gerų rezultatų pasiekėme vos per dviejus metus, vadovaujant dabartiniai vyriausybei pasiekėme per dviejus metus. Tai, ko pasiekti paprastai prireikia septyniarių metų. Du 2008 metais, kai paminate Bosniją ir Hercegoviną, tikrai turėjo tiek daug problemų su kitomis Vakarų Balkano šalimis ir su Kroatija, bet mes sugebėjome per laikotarpį nuo 2008 metų iki dabar sutvarkyti savo santykius. Ir šie metai yra mūsų Europos metai. Šiais metais ministrų taryba toliau intensyviai dirbs, nes manome, kad tikrai nemažai problemų reikės spręsti administracinėje srityje, na taip pat bus ir politinių problemų. Ir mes pasirengę spręsti visas tas problemas ir esame užsibrėžę ambicingų tikslų. O pagrindinis dalykas tai mūsų siekis kad būtume pripažinti kaip šalis kandidatą per pirmąjį kitų metų ketvirtį. Tai ambicingas tikslas, bet manau, kad jau pasiekti įmanoma. Ir tada tikrai mūsų laimėjimės galėtų pasinaudoti ir mūsų kaimynės. Nebejotinai tiek profesinių, tiek techninių lygių mums reikės gerokai padirbėti, kad galėtume tenkinti visus tos reikalavimus, kuriuos nustatė komisija. Dera pasakyti, kad visos institucijos, kurios dalyvauja darbo derinime, yra kompetitingos, be kita ko ir procedūrų srityje ir tai padės mums, kaip galima geriau atsakyti į komisijos klausimyną. O atsakymai jau beveik parengti. Bosnijoje ir Hercegovinoje vyksta labai platus įvairių lygių bendradarbiavimas ir tai taip pat padeda Europinės integracijos srityje. Šiandieną jau parengėme maždaug 20 tūkstančių puslapių atsakymus, atsakymų dokumentą į komisijos klausimyną. Tai atlieka įvairios darbo grupės, kurios tarpusavyje derina veiksmus. Nebijotinai, kad atsakymai reikalauja techninių įgūdžių, techninio išmanimo, bet mes e, stengiamės labai išsamius atsakymus pateikti. Šis atsakymų procesas dar vyks toliau ir manome, kad e, bendrai Dokumentas sudarys apie 25 tūkstančius puslapių, o darbas bus baigtas per artimiausius keliais mėnesius. Bet kaip jau sakiau, mes tengiamės pateikti labai kokybiškus atsakymus ir vengiame skubotų atsakymų. Ir mes tengiame savo darbą atlikti labai kruopšiai. Ko tikimės kitų metų pusmetį? Tikimės e, pateikti atsakymus į klausimyną ir tikimės, kad Bosnija ir Hercegovinai bus suteiktas šalies kandidatės statusas. Ponios ir ponai, mano šalis didžiausia dėmesį skiria bendradarbiavimo stabilizacijos asociacijos sutartėms įgyvendinti. Praėjusį mėnesį Sarajeve vyko susitarimo ribose vienas iš posėdžių stabilizacijos ir asociacijos darbo grupė pradės veikti Bruselėje jau kitą mėnesį. Po pirmojo susitikimo Sarajeve 2015 metais. Darbas vyko kiek vangokai. Ypač e, tai pasakytina apie mūsų atitinkamą parlamento komitetą. Dabar jis e, gerai veikia ir pateikia orientacinės parlamentinių susitarimo aspektų įgyvendinimo gairias. Parlamento komitetas tikisi, kad po poros metų mes jau galėsime galvoti apie sprendimą dėl narystės Europos Sąjungoje. Tačiau svarbiausia dabar priimti tinkamas reikalingas taisyklės. Ministrų taryba, dirbdama vadovaujasi komisijos ataskaitoje nurodytais prioritetais. Jau paskelbėme teisiškai privalomą dokumentą, kuriame nurodyti uždaviniai visiems, įskaitant ir Pričko regionui. Esame numatę reformų planą, kuris apima reformų, reformas įvairiuose srityse, įskaitant teisinę reformą. Pagal veiksmų planą yra numatytos 34 priemonės, iš jų 18 jau visai parengtos likusios dar yra rengiamos. Kalbant apie reformų planus, tai reformų įgyvendinimas šiuo metu pasiekė 53 procentus. Kalbu apie visą tai tam, kad jūs įsivaizduotumėte, kokį darbą atlikome per du metus. Federacijos lygių mes pasiekėme savo įsipareigojimų vykdymą 40 procentų ir 30 procentų Respublikos Serbska lygių. Visi darbai vyksta pagal veiksmų planą, laikantis nustatytų darbų grafiko ir terminų. Ir įgyvendinimo lygis siekia apskritai 50 procentų. viešojo sektoriaus atlyginimų srityje, mokesčių srityje reikia dar padirbėti, reikia tobulinti sistemas. Mokesčių administracija patobulino savo veiklą, savo darbą ir pajamų biudžetą surinkimas šiais metais išaugo 4 procentais. Tikimės, kad ir ateityje šis rodiklis gerės. Dabar e, reitingas, Moody's agentūros reitingas vis dar teigiamas, jį sugebėjome išlaikyti. Dar reikia pastebėti, kad per pastaruosius du metus mes labai daug dirbome užtikrindami geresnį verslumą. Rezultatai iškalbingi. BVP praėjusiais metais augo 8,5 procento palyginti su 3 procentais prieš tai buvusius metus. Šiais metais BVP išauks maždaug 3,2 procento, o kitais metais manoma, kad išauks 4 procentais. Taigi padėtis gerėja gerėja ir prekybos balansas dėka eksportuojamų prekių. 2016 metais eksportas išaugo 4 procentais. Taip pat sumažėjo prekybos deficitas. Taigi, praėję metai, šie metai yra patys geriausi per visus 20 mūsų šalies gyvavimo metų. Taip pat e, statistikos duomenys rodo, kad e, stambiausia šalis import, e, stambiausia importuotoja mūsų prekių yra Europos Sąjunga pagal mūsų prekybos struktūrą. Ir maždaug 21 procentų išaugo eksportas į Europos Sąjungą palyginti su ankstesniais metais. Dar vienas dalykas, kad a, e, a, turizmo sritys plečiasi ir 25 e, procentais išaugo viešbučių kambarių panaudojimas. Bosnija ir Hercegovina taip pat yra ir pramonės šalis, metalurgijos pramonė, automobilių, baldų gamybos pramonės veikia sėkmingai. Ministrų taryba, kaip jau minėjau, patvirtino reformų planą iki 19 metų ir didesnė dalis tai bus struktūrinės reformos, kurios būtinos norit užtikrinti didesnį mūsų konkurencingumą, makroekonomikos stabilumą ir skatinti taupimą. Mes taip pat užėmėme pirmaujančią vietą energijos gamybos rytyje bei daugelįje pramonės sektorių. Ir tai pirmiausiai reiškia eksportuojamų prekių kokybę. Ir galiausiai per pastaruosius 20 mėnesių sukūrėme daugiau nei 20 tūkstančių naujų darbo vietų, o tai ypač aktualu jaunimui. Aktyviai dirbame, kad sumažėtų jaunimo nedarbas, nes tai yra makroekonomikos požiūrių labai svarbus dalykas. Esame taip pat pasirengę E, geriau bendradarbiauta su regiono šalimis. O tam parengėme visą sistemą vadovaudamėsi Berlyno gairėmis. Šių metų kovą Sarajeve turėjau garbės priimti komisarą Hanes, taip pat Italijos valdžios atstovus ir mūsų kaiminių šalių valdžios atstovus. Susitikimas buvo labai naudingas, nes bendradarbiavimas tai yra sėkmės raktas, ypač bendradarbiavimas ekonomikos rytyje. Ir per kitą Balkano aukščiausio lygio susitikimą mes toliau kalbėsime, kaip pagilinti bendradarbiavimą. O vasarį šių metų pasirašėme susisiekimo susitarimą, kuris turi simbolinę reikšmę, nes jį pasirašė visi Balkan, vakarų Balkanų šalių lyderiai. Todėl po susitikimo triestą mes ir toliau kalbamės su kaimynais, kad galėtume pasiekti didesnės pažangos įgyvendindami triesto susitikimo nutarimus. Aišku, reikės gerokai pasiraitot rankovės, kad tinkamai būtų įgyvendintos visos priemonės, kad būtų parinkti bendri susisiekimo srities projektai. Mūsų transporto projektą dar rengiame. Todėl projektai, kuriuos minėjau, nėra vien tik tai Bosnios ir Hercegovinos projektai, bet didelė dalis jų apima infrastruktūros plėtrą, o ją plėtoti ketiname atsižvelgdami į aplinkos apsaugos poreikius. Todėl, kaip matote, mūsų darbai rodo, kad žengėme tinkamų link tinkama kryptimi. Ir mes norime integruoti aplinkos apsaugos politiką į visas rytis, vadovaudamis ES aplinkos saugos teisę. Nemažiau svarbu plėtoti transporto jungtis ir rezultatai šioje srityje tikrai neblogi. Taigi, transportas, aplinkosauga, kultūra ir kitos rytis – Juose nuveikta nemažai darbų, kurie tikiuosi bus įvertinti ir tikiuosi, kad mum, mes būsime įvertinti aukščiausių lygių triesto, aukščiausio lygio susitikime. Jeigu žvelgsime plačiau, tai mes taip pat stipriname E, bendradarbiavimo ryšius ir plėtojame politinį bei regioninį dialogą ir su kitomis šalimis vykdome geros kaiminystės ir susitaikymo politiką. 2015 metais ministrų taryba susitiko su Serbijos vyriausybė ir pasirašė keletą susitarimų. Taip pat mes e, Liepos 6 ketiname surenkti bendrą mūsų ministrų tarybos ir Kroatijos e, susitikimą Sarajeve. Susitikinėjame su Jatkalnyjos ir Serbijos valdžios atstovais. E, dabar svarbu paminėti, kad mes ketiname visaverčiai laikytis stabilizacijos asociacijos susitarimo 16 straipsnio. Ir jo kantose pasirašėme susitarimą balandžio mėnesį su būsė Jugoslavijos Respublika Makedonija. O tai labai svarbu, nes galėsime galiausiai a, tiksliai demarkuoti sieną Kaip matote, dirbame su visomis kaimininėmis šalimis, įrenginėjame pasienio pereimo punktus pasienyje su Makedonija ir Serbijos Respublika. Ir labai tikimės, kad artimiausių metų visos pusės susitars dėl sienų. Dar 15 metais mes susitarėme su Jotkalnyje. Ir tas susitarimas galioja iki šiol. Bet labai svarbu, kad e, mūsų draugai Europoje padėtų mums spręsti su senos demarkavimu kylančias problemas. Taigi, ponios ir ponai, Bosnija ir Hercegovina yra pasiryžusi laikytis ES politikos įvairiuose srityse, ginti europinės vertybės, jas gerbti ir dėkti savo šalyje. Manau, kad Bosnija ir Hercegovina bei Europos Sąjunga susiduria su labai panašiomis problemomis ir iššūkiais. Tai yra didesnė saugumo poreikis, kuris būtinas norint užtikrinti ilgalaikę taiką. Ir labai tikimės, kad galėsime bendradarbiauti ir krizių valdymo srityje. Ir mūsų atstovai galės susimti bendrų darbų su ES bei dalyvauti krizių valdymo misijose. Taigi, Esame ryštingas partneris, nusiteikę ryštingai vykdyti prisimtus įsipareigojimus, užtikrinti saugumą. Mes labai gerai žinome, kokia yra šios politikos nebuvimo kaina. Dabar dėl Europos tarybos mes pasiūlėme atitinkamą politiką, kuri padėtų spręsti terorizmo problemas ir užsienio kovotojų klausimą. Kiek? Mes taip pat ketiname ratifikuoti Liepo 6 Europos tarybos konvenciją. Bet to mes esame pirma šalis regione, kuri pakeitė savo baudžiamąjį kodeksą, kad galėtume taikyti baudžiamąją atsakomybę užsienio kovotojams. Tai atsakomybė, kuri taikoma tiems, kurie priklauso nusikalstamoms organizacijoms Ir turiu pasakyti, kad praėjusiais metais nei vienas asmo kaip užsienio kovotojas neišvyko iš Bosnijos ir Hercegovinos. 2016 metais negryž, negryžo tie tūkstančiai užsienio, užsienio kovotojų, kaip kad buvo teigiama ne vieną kartą į mūsų šalį. Jų buvo, jų grįžo tik 46 mūsų žvalgybos tarnybos dirba labai aktyviai, todėl tikrai dabar ne vienas Bosnijos pilietis nevyksta į užsienį kovoti. Dar vienas dalykas. Mes ketiname tobulinti, modernizuoti savo kovos su terorizmu strategiją, kad galėtume užkirsti kelią radikalizacijai ir fundamentalizmui, nes tai yra tos dvi problemos, su kuria susiduria visos pasaulio šalis. Taip pat kovojame su pinigų plovimu ir teroristinių grupuočių finansavimu. Toliau dirbame, stiprindami pajėgumus, kurdami mechanizmus, kurie leidžia anksti, nustaty, ankstyvoje, ankstyvame etape nustatyti su teroristinė veikla susijusius veiksmus ir atitinkamai konfiskuoti teroristams būtinas priemonės. Esame parengę veiksmų planus ir tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina bus išbraukta iš atitinkamo sąrašo. Nes tikrai labai rimtai kovojame su terorizmo finansavimu. Norėtume užtikrinti prisidėti prie didesnio saugumo mūsų regione ir tai galime padaryti bendradarbiaudami su Europos Sąjunga. Baigdamas noriu pasakyti, kad Bosnija ir Hercegovina labai jautriai reaguoja į tai, kaip Europos Sąjunga ją vertina, kaip vertina jos pažangą integruojantis į Europos Sąjungą. Labai tikiu, kad jūs padėsite mums, taip kaip ateityje, taip kaip padėjote praeitįje, o bendri susitikimai nebejotinai. Jų metu bus analizuojami politiniai klausimai, tai labai svarbu. Bet Bosnija gali imtis darbų ir kultūros srityje, nes galime pasidžiaugti labai turtingu kultūros paveldų. Todėl manau, kad e, galime prisidėti ne tik prie regiono plėtros, bet ir prie e, žemino kultūros plėtros. Yra vienas muziejus. kuris labai gerai atspindi tą solidarumą, kurio pasižymi menininkų bendruomenės mano šalyje. Dabar dar keletą žodžių apie rinkimų įstatymą. Mes žinome, kad mūsų rinkimų įstatymą reikia tobulinti. Ir kad būtina tinkamai įgyvendinti žmogaus teisų teismo sprendimus. Ir jeigu Strasbūro teismo sprendimų neįgyvendinsime, tikrai susidursime su problemomis, todėl nenorima niekaip pažeisti teismo sprendimų gyvendinimo procedūros. Ir a, trijų tautybių sistema negali tapti rinkimų, rinkimuose diskriminacijos elementų. Bet to svarbu laikytis Europos žmogaus teisų teismo sprendimo ir Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatų. Todėl mes pakeisime rinkimų įstatymą, kad būtų užtikrinti Europos žmogaus teisų konvencijos tinkamas įgyvendinimas. Ir tikrai nėra jokios priežasties, dėl kurios mes negalėtume įgyvendinti žmogaus teisų sprendimo. Taigi, kaip aš jau sakiau, mes įgyvendiname įvairias reformas, įskaitant ir Strasbūro teismo sprendimus. Ir noriu patikinti, kad visi Bosnijos ir Hercegovinos žmonos dirba sunkiai, kad dar labiau suartėtų ir priartėtų prie Europos sąjungos, o pagrindinis mūsų reformos tikslas įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Tai pagrindinė sąlyga, jeigu norime tapti ES dalimi. Mes turime užtikrinti šeimų susivienimą, užtikrinti raiškos laisvę, religinių įsitikinimų laisvę ir taip toliau. Todėl imamės visų reikiamų priemonių, kad galėtume integruotis į Europą. Nebijotina integracijos kontekste stabilizacijos ir asociacijos susitūrimas vaidina patį svarbiausią vaidmenį ir juo vadovaujasi visos mūsų institucijos. Dar svarbu pažymėti, kad ministrų taryba ketina pasiekti visų numatytų tikslų, tada galėsime tapti ES dalimi, o to laukia visi mūsų piliečiai, kurie labai laukia, kad Bosnija ir Hercegovina būtų oficialiai įvardyta kaip šalis kandidatė ir kad nebūtų abejojama dėl mūsų galimybės įgyti tokį statusą. Todėl mes tikrai ketiname su jūsų pagalba siekti savo tikslų. Norėčiau dar kartą pasveikinti mūsų dalyvius, e, kurie e, dalyvauja šioje diskusijoje, kurią organizuoja Europos parlamentas, taip pat Bosnijos ir Hercegovinos parlamentarus E, noriu e, pasveikinti jūs visus čia atvykusius ir dabar mes pradėsime e, savo diskusiją. Ir ponė Peri, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė e, premjerė, malonu, malonu jūs čia matyti. Komitete praėjus vieneriems metams noriu jums padėkoti už konstruktyvų susitikimą Sarajeve, kuris įvyko prieš dešimtį dienų kuriame dalyvavome draugės su ponu Picula iš socialistų frakcijos. Pakartosiu tą, ką sakiau Sarajeve. E, mes visapusiškai jūs palaikome jums įgyvendinant reikalingas reformas, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos integracija į ES progresuotų, vyktų, eitų priekin. Jis, jūs pasiekėte tikrai labai daug, daug daugiau nei per ankstesnius kelis metus. Aš noriu jūs asmeniškai pasveikinti dėl to. E, Ir manau, kad tikrai reikia skatinti, sveikinti tokius reform, reformų šalininkus kaip jūs. Norėčiau pakomentuoti, kaip tai priimama, kaip tai suvokiama e, ir pakomentuoti tai, kad reformų sparta tikrai yra daug didesnė. Aš tikiuosi, kad jūs nepristiks ryšto toliau jas jų siekti. Uh, O atsakydamas į Europos komisiją, taip pat noriu paminėti Europos komisijos nusistavimus anketą ir tikriausiai ir, ir jūs ir mes norėtume, kad Bosnija Hercegovinai būtų sutiktas šalies kandidatės statusas. E, lyderystės politika yra labai svarbi čia, kalbant apie reformas ir apie e, e, Europos komisijos klausimyną. E, Taip pat norėčiau paminėti, kad turėjau galimybę po apsilankimo Sarajeve lankytis Banija Lukoje ir perduoti mm, šią žinę susitikime su Igor Cirnada, e, šalies užsienio reikalų ministru bei Respublikos Sirpskos parlamentinės asamblėjais nariais ir buvau susitikęs su prezidentu Dodiku. Ir prezidentui Dodikui pasakiau, kad e, jie yra proceso dalyviai, vieni iš proceso dalyvių. Jie nėra vieninteliai, tai jie yra vieni iš pašnekovų ir jie, jie turėtų aktyviai dalyvauti šiame procese. Svarbu. Taigi tai aktualu kalbant, vertinant vėlgi atsakymus į komisijos klausimyną. Kreipiuosi, noriu kreiptis į kolegas komitete ir pasakyti, kad yra problemų su nariais, nes du metus bandėme užtikrinti, kad būtų įkurtas asociacijos komitetas, bet e, tai nepavyko to padaryti. Ir iškilo kliūčių ir skirtingai nei, nei, nei skurėda asociacijos struktūros su kitomis šalimis. Noriu čia paminėti poną Tadžič, tikiuosi, kad jis pas, pakeitė savo nuomonę. Ir norėčiau paraginti išklausyti, įsiklausyti kolegų iš Bosnijos ir Hercegovinos nuomonę. Žinoma, mes neprimsime sprendimų tos šalies vardu. Uh, Mes juk nesiderėsime jų vardu ar nepateiksime atsakymų, kuriuos tik jie gali pateikti, bet mes tikrai turime jums suteikti tą galimybę ir ponė Tadič, ačiū už tai, kad tos kliūtis buvo įveiktas. Pone premjerė, aš turiu, noriu paklausti jūsų, koks na, būtų tas idealus atvejs jau scenarius, kalbu apie komisijos pateiktą klaus, klausimyną. Kada jūs, manote, galėsite pateikti visus tinkamus atsakymus ir kada tikitės tapti šalimi kandidatė? Sula. Dėkoju, ponas Pisula. Ačiū. Labai džiugu, kad ponas Denis čia dalyvauja pas mus šiandieną kaip svečias. Uh, Ir žinau, kad tarptų dviejų posėdžių jūs, e, jums praėjo tik, tais dvi, tik savaitė. Aš neseniai buvau Sarajeve ir kartu su Preda lankiausi pas jūs, dabar mes galime tęsti savo dialogą. Taigi pirmiausia, mes norime jūs pasveikinti, ponė pirmininkė, dėl to, kad šiandieną jūs pateikėte puikius savo vyriausybės darbo rodiklius. Ir mano galva tai tik tais parodo, kad Bosnija ir Hercegovina gali gerai veikti ir gali spręsti problemas. Ir e, tikrai e, šios e, politinės sąlygos tikrai yra labai nelengvos ir labai dažnai jos trukdo tiems, kurie nori paspartinti Bosnijos ir Hercegovinos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje. Kaip žinote, Europos parlamente turite E, draugų, kurie nori padėti jums įveikti išorės ir vidaus problemas ir sukurti geresnį supratimą ES. Tačiau taip pat suprantate, kad 2015-2016 metų e, dinamika e, pasikeitė ir sulėtino 17 metų įvykius tam tikrą prasme. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų poros dalykų, kurie labai svarbus e, siekiant įgyvendinti reformas. Pirmiausia, mes turime e, reiškinį, kuris susijęs su daugeliu e, šalių kurios aktualios e, Balkanų šalims ir Baltijos šalims. Tai yra pati produktyviausia gyventojų dalis, e, nuteka kitur ir tai turi labai didelių e, demokratinių, politinių, socialinių pasiekmių. Nuo 10-mečio daugiau kaip 20 milijonų žmonių išvažiavo į vakarų Europą. Tad noriu paklausti, ar turite kokios nors informacijos, kuri būtų aktuali e, pūkario situacijai Bosnijoje ir Hercegovinoje, ponė e, pirmininkė. Galbūt jūs turite kokias nors e, priemonės galvoje, kurios padėtų sustabdyti šitą žmonių emigraciją iš Bosnijos ir Hercegovinos. Kasgi įgyvendins visas tas reformas, jeigu visi žmonės, ypač jaunuoliai, išvažiuos? E, toliau dėl socialinio dialogo. E, visos socialinės e, reformos turi apimti socialinius partnerius, kad reformų našta pasiskirstytų po lygiai. Gal galėtumėte pakalbėti apie tą socialinį dialogą, kurį gyvendina jūsų vyriausybė. Ir asmeniškai aš norėčiau Jums padėkoti už šitą pakvietimą ir paramą e, po e, dviejų e, metų bendro parlamento komiteto stabilizacijos ir asociacijos procedūra buvo atblokuota ir dabar galiausiai galima suformuoti parlamentinę priežiūrą. Dėkoju. Prašysiu kalbėti trumpai kad e, visi galėtų atsakyti. Dėkuoju. Ponas Radoš. Pirmininkė. Ponės Bizdič, parlamento nariai iš Bosnijos ir Hercegovinos. Ekscelencijos, ponė ambasadoriau, labai ačiū už tai, kad e, papasakojote apie tai, kokią pažangą Bosnija ir Hercegovina padarė ir apie finansinį konsolidavimą bei e, finansinius e, padarinius to, kad yra pakelti mokesčiai ir panašiai. Jūs sakėte, kad tik tais keli procentai importo yra padengiamas eksporto. Reiškia, kad Bosnija ir Hercegovina priklausoma yra nuo importo. Reiškia, gamyba yra dar nepakankama. Šitą klausimą reikia išspręsti. Turiu tokį klausimą. Jis e, susijęs su klausimynu, ES klausimynu. Aš e, manau, kad jūs turėtumėte uh, užtikrinti vyriausybės struktūrų koordinavimą. Uh, vyriausybės, įvairių institucijų lygmenių. E, taigi e, tas mechanizmas, kurį jūs priėmėte, yra pats sudėtingiausias bet kokioje šalyje, kuri yra įstojusi į Europos Sąjungą. Taigi mes dabar stengiamės rasti atsakymus į e, klausimus visai Bosnijai Hercegovinai. Ir ar jūs tokį koordinavimo mechanizmą naudojate? Jeigu taip, kaip tai veikia? ir tikrai yra labai svarbių sąlygų kad mes galėtume pasiekti teigiamų santykių tarp ES ir Bosnijos ir Hercegovinos. Mes norėtume sužinoti, kaip funkcionuoja koordinavimo mechanizmas ir kaip jis bus įgyvendintas kitais e, e, stojimo proceso atvejais. Toliau Pone Fajon. Dėkoju. Pirmininkė visų. Aš a, e, norėčiau a, e, Jums padėkoti ir Jūs pasveikinti čia atvykus. Jūs minėjote ambicingus žingsnius, kuriuos žengė Bosnija Arcegovina, stengdamasi įstoti Europos Sąjungą. Aš visokiojopai palaikau e, Jūsų vyriausybę, kaip sakė ponas Prėda. Džiaugiuosi, kad uh, parlamentarai bendradarbiaus, tai turėtų įvykti kiek įmanoma greičiau. Aš manau, kad uh, Bosnijos valdžios institucijos nepakankamai skaidrios. O kaip e, e, įtraukėte parlament, e, į parlamentinį darbą akademikus, žiniasklaidą? Aš žinau, kad parlamentarai siuntė institucijoms ir parlamentui raštą su iniciatyva apie tai, kaip galima būtų išgelbėti televizijos stotį. Žinau, kad buvo pasiusta žinia, jog yra visiškai nepriimtina, kad būtų nutrauktas nacionalinės televizijos darbas. Jūs dar neatsakėte iš tą klausimą. Ar mes galime tikėtis atsakymo iš jūsų pusės? Manau, kad finansinės pagalbos reikia ir be abejo prieš tai reikia atlikti tinkamą analizę, kaip padėti pačiai televizijos stočiai. Manau, kad tai būtų labai svarbu vykdant ES reformas. Toks yra konkretus a, mano klausimas. Dėl radikalėjimo jūs pateikėte mums tam tikros informacijos. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs bendradarbiaujate su kitomis regiono valstybėmis, daug susiję su saugumu, kiek duomenų jūs keičiatės ir ko mes galime tikėtis iš Bosnijos ir Hercegovinos, kovodami su radikalėjimu. Ačiū. Premjerė, žodis jums. Gerbiami parlamentarai, noriu Jums visiems padėkoti už Jūsų klausimus. Ir dėkoju už Jūsų sveikinimo žodį. Jūs e, pripažįstate mūsų e, pastangas ir tą pažangą, kurią mes padarėme, siekdami įstoti į Europos Sąjungą. Ir mes daug ką padarėme, pakeitėme savo įstatymus ir beje, tai padarėme per pastavosius dviejus metus. Ir mes grįžome e, prie, e, prie to savo ankstesnio kelio. Daugelis ES lyderių dabar mus e, pripažino, mums reikia ekonominių per, peržiūrėtų programų. Ir Mes dabar, turime atsakyti, dabar turiu atsakyti į jūsų klausimus. Pone Preda, jūs esate mano draugas, be abejo. Ir mes kalbėjome apie klausimyną ir e, šio klausimyno dinamiką. Pagal naujausius duomenis, jūsų institucijos pradėjo ruošti bendrą atsakymą per ateinančius kelis metus jį pateiks apie tai, kam atstovavo Bosnija ir Hercegovina. Labai e, svarbu įvertinti atsakymų kokybę. Per pirmąjį kitų metų ketvirtį mes E, gaus, e, gausime oficialų pripažinimą, kad mes e, atitinkame kandidato statusą. Mes neturime jokių alternatyvų. Tai yra vienintelis kelias, kurį mes norime, kuriuo mes norime eiti. Ir mes dabar gyvendiname, gyvendiname įvairias reformas, kurios yra tikrai skausmingos, tačiau mes kandidato šalies statuso esame nusipelnę. Ir mes e, nusipelnėme to, kad tas iššaldimas pagaliau baigtųsi. Asociacijos ir stabilizacijos sustarimas buvo pasirašytas prieš aštuonerius metus ir per visą šitą laiką mes, išskyrus Kroatiją, buvome geriausioje situacijoje E, žengdami į priekį. Mes nebenorime daugiau e, blokadų, mes norime e, patenkinti savo įsipareigojimus ir įstoti į ES. Be abejo, mes turime įgyvendinti esminius pažadus. Ir siekdami tai padaryti, mes turime turime e, numatyti parlamentinio komiteto darbo tvarkos taisyklės. Taip, kaip ponas Preda sakė, mes buvome sutikę prieš keletą dienų ir jis sakė, kad Picelos pasiūlymas ir parlamentinio komiteto paskutinis pasiūlymas e, buvo primtini. Todėl aš manau, kad dabar turis e, galiausiai atsidaro po tų dviejų metų. Atrodo, kad ponas Tedič taip pat linksi galvą, jis patvirtino tai, taip. Taigi dabar ponė Picula. Smegenų, proto nutekėjimas, jaunų žmonių praradimas, taip, tai labai svarbu Bosniai Hercegovinai. Ir mes prarandame ne tik jaunuolius, bet e, ne tik mes prarandame jaunuolius, tai praranda daug kas E, jaunimą Vakarų Balkanuose. Kalbant apie investicijas, mes bandome palaikyti e, smulkų ir vidutinį verslą, kurdami darbo vietas, darbo vietas, kurios e, susikoncentruoja į jaunuolius. Ir aš manau, kad norėdami išspręsti šitą problemą, mes turime įgyvendinti e, du planus. Per pastarosius 20 metų, kaip jau sakiau, mes sukūrėme dešimtis tūkstančių darbo vietų e, realioje ekonomikoje. Dauguma jų buvo skirta jauniems žmonėms. Tuo pačiu metu mes turime reformuoti švietimo sistemą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir aš tikiuosi, kad šita reforma prasidės kiek įmanoma greičiau. Ir, um, e, mūsų jaunuoliai atitinkamai bus reikalingi darbo rinkoje. Dabar dėl socialinių reformų, socialinių partnerių. Mes visiškai suprantame jų, jų poreikį. Šitas dialogas vyksta. Įvairiuose Bosnijos ir Hercegovinos skyriuose jie nusmato gairias, kaip spręsti teisėkūros problemas, siekiant apsaugoti visų pirma darbuotojus, jų teisę dirbti ir taip pat e, gina padorės darbo sąlygas. Dar vienas dalykas, dėl ko mes visi sutarėme, tai yra profesinės sąjungos, kurios e, atstovauja darbuotojams. Jos turi išlaikyti e, tinkamą politinį ir finansinį nepriklausomumą. Nes tik tokiu būdu jos galės tinkamai atstovauti mano šalies darbuotojams. Toliau. Ponas Radoš uždavė klausimą. Šis koordinacinis komitetas aktualus visoms Bosnijos ir Hercegovinos institucijams. Mes e, sukūrėme 33 e, darbo grupės su daugiau nei pusantro tūkstančio narių, kurie atstovauja įvairioms administracijos, administracijoms. Yra nuolatinių, yra pakaitinių narių, kurie atstovauja uh, Um, visiems uh, mūsų visuomenės sluoksniams. Kaip matote, mes užtikriname tikrą koordinavimą. Siekdami uh, atsakyti į, bendrai atsakyti į komisijos klausimą. Na ir trumpai norėčiau apžvelgti teisinę uh, situaciją mūsų šalyje. Pone Fajon kalbėjo apie radio ir televizijos kanalą e, DHR ir transliavimo tarnybas. Mes manome, kad viešasis transliuotojas turi būti profesionalus ir nepriklausomas. Turi profesionaliai pateikti informaciją mūsų piliečiams ir jiems perduoti įvairių šalies administracijos sluoksnių e, nuveiktą darbą. Labai daugeliu atveju taryba padėjo finansuoti DHR tam, kad e, jie išlaikytų savo nacionalinį gebėjimą perduoti informaciją. Dabar mes sprendžiame Bosnijos Hercegovinos viešojo transliuotojo klausimą. Mes tikimės, kad e, mūsų pateiktas sprendimas bus patvirtintas, bus priimtas teisės aktas ir bus išspręstos problemos. Dėl bendradarbiavimo su e, kaimininėmis šalimis, kovojant su ekstremizmu ir terorizmu. Taip, mes pasirašėme susitarimą su Europolu jau seniai Taigi mes e, bendradarbiaujame ir su policija, ir su e, operatyvinėmis tarnybomis įvairiuose šalyse, ir su Europolu, ir atskirais kanalais, ir su visomis pasaulio šalimis, su JAV, su ES ir taip toliau. Terorizmas yra tarptautinė grėsmė, niekas nuo to neapsaugotas. Tačiau taip, mes galime e, dirbti kartu ir prevenciškai ir turime užtikrinti, kad joks užsienio kovotojas neišvyks iš mūsų šalies. Šiais metais mes e, nenustatėme jokio, atskiro, e, jokio atvejo teroristinio išpoliaus ar ekstremistinio išpoliaus, išpolio, išpolio ar panašiai. Taip pat šiame procese labai svarbu įtraukti visas religinės denominacijas ir tai padės mums kovoti su bet, radikali, su bet kokiu radikalėjimu ar ekstremizmu. Dėkui Dievui per pastaruosius pusantrų metų mes galėjome apsiginti nuo terorizmo ir mes tikimės, kad tas pats bus ir ateityje, nes bendradarbiavimo procese mums tai yra labai svarbu. Dar kartą labai dėkoju už jūsų bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti, kad mes esame pasiryžę tapti ES nariais, siekdami sukurti darbo vietų, bendradarbiauti regioniniu mastu, užtikrinti teisės viršenybę. Ir e, svarbu, kad mes tarpusąje dėje vienas kitą suprastume. Tad labai ačiū Jums visiems už visą darbą, už tai, ką padarėte dėl Bosnijos ir Hercegovinos, ypač Europos parlamentui. Ir tikiuosi, kad mes toliau būsime gerais partneriais. Ačiū. Ačiū. Už atsakymus ir linkime Jums geros tolesnės vašnagės Bruselėje. Thank you. Bueno, continuamos, por favor. Tęsime mūsų darbą, prašau visų tylos. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente. Ačiū. Perinėme prie kito punkto. ES politinių santykių su ASEAN e, šalimis e, vyks e, ko paties komiteto iniciatyvą parengto pranešimo antrasis svarstymas. E, pakeitimus reikėjo įteikti iki gegužės 13-osios. E, pateikta daugiau nei 70 e, pakeitimų. Pranešėjas parengė kompromisus ir iš karto nebedėlzamas žodį suteikiu jam, ponui Butikofer. Ačiū pirmininkė. Kaip ir sakėte, mums pavyko susitarti dėl 15 kompromisinių pakeitimų. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų bendradarbiavimų grindžiamą gristą darbą. Taip pat noriu padėkoti EIVT už jų indėlį ir už tai, kad e, paremė mūsų darbą. Pasidalinsiu porą, tik porą komentarų dėl šeštojo kompromisinio pakeitimo e, skirto septintajam punktui. Šeštajam punktui. Per klaidą apgailestauju, kad taip įvyko, bet e, tai mano klaida, nes dingo tekstas iš kompromisinio pakeitimo, dėl kurio susiturėme šešėlinių pranešėjų susitikime. Aš informuosiu šiandien visus apie tai, kad e, teiksiu pakeitimą žodžiu rytoj ir tokiu būdu šią problemą išspręstume. Norėčiau pasiūlyti traukti vieną sakinį šešto kompromisinio pakeitimo pabaigoje, kuris būtų toks, pabrėžė ES suinteresuotumą toliau e, dirbti e, su regionu ir dalyvauti visose procesuose, kurių lyderė yra ASEAN organizacija. Ir noriu apgailestauti dėl to, kad e, nei, neišsiformulavome tokio iškaus pasirengimo ir siekio dalyvauti tose procesuose. Atsiprašau dėl iškilusios problemos. Kitas komentaras, kurį norėčiau išsakyti, liečia dešimtąjį punktą mūsų pranešimo projekto, kuriame siūloma šių metų ASEAN ir ES santykių e, datą pažymėti e, konkrečiais renginiais. EIVT generalinis sekretorius mane informavo, kad EIVT tarnyba yra pasirengusi paremti siūlomus renginius per partnerystės priemonę, jei AFET komitetas tokiam siūlymui pritartų. Tai tiek būtų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dabar žodis ponui Tenokui. Neprašau žodžio, bet mielai trumpai pasisakysiu. Tai puikus pranešimas ir man teko garbė būti šešėlinių pranešėjų. Daug kas bando ASEAN organizaciją lyginti su Europos Sąjunga. Net šiek tiek dar per anksti tai daryti. ASEAN yra tiesiog e, šalių, susibūrusių šalių grupė. E, E, kurias vienyje jų kultūra ir tradicijos. Ir mes tikimės, kad ateityje ta organizacija taps vieningų priekybos blokus, su kuriuo ES galės plėtoti priekybinius ryšius. Tačiau, kadangi ta organizacija dar neturi net muitų sąjungos, na, aš noriu vis dėlto pasidžiaugti rekomendacijomis, taip pat raginimais ASEAN organizacijos šalims daugiau bendradarbiauti verslo prekybos e, srityse, ekonominėje srityje ateityje. Tai tarsi savotiškas norų sąrašas ir aš tikrai remiu šį pranešimą, e, jį palaikau su viena išlyga EKR frakcija e balsuos už visus, viena išlyga EKR balsuos už visus kompromisinius E, pakeitimus. Ponas Helmut Šols. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už e, pranešimo projektą ir už bendratarbiavimą ir pateiktus kompromisų pasiūlymus ir labai daug pakeitimų bei pasiūlymų. Mūsų e, frakcija jų taip pat pateikė. Ir Labai e, būčiau norėjęs, kad jūs būtumėte šiek tiek e, drąsesnis pateikęs tos e, pakeitimus dėl, kad būtų labiau pasakoma apie piliečių demokratiją ir tai būtų labiau labai vertin, vertinga. Tačiau bendrai paėmus aš manau, kad E, labai svarbu užtikrinti ne tik ekonomikos augimą, tačiau taip pat ir e, socialinį e, bendradarbiavimą tarp valstybių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš, sako ponė Lochbiller, ir ypač dėl kompromisų, net devyni e, pakeitimai dėl žmogaus teisų ir demokratijos klausimų įtraukti. Noriu padėkoti už tai. Matau, kad čia yra ponas Busini ir noriu pakomentuoti vieną raginimą. Šiame pranešime mes sveikiname pirmąjį žmogaus teisų dialogą tūs organizaciją, kuris įvyko 2015 spalio mėnesį ir tikimės tolesnių panašių dialogų. Aš visiškai pritariu tam. E, E, komentarui, bet aš norėčiau, kad EIVT atsovai pakomentuotų, kada numatomas kitas toks dialogas, nes šiais metais sueina e, ES ir SN santykių plėtojimo 40 metais, todėl būtų įdomu, tai galbūt ponas Gusinė iš EIVT tarnybos galėtų šią klausimą atsakyti. Taip, žinoma, bus. Pone Businė, prašau. Melai atsakysiu šį klausimą. Keletą kartų, taip pat ir praėjusiais metais, kuomet La Laosas pirmininkavo ASEAN organizacijai, surenkti antrąjį ES ir ASEAN e politinį dialogą žmogaus teisų klausimais. Deja, tai pasirodė neįmanoma dėl įvairiausių priežasčių. Todėl mes paprašėme, fil... kad Filipinai taip pat dalyvau tuose darbe ir aš e, konstruktyviai dirbu siekdama surenkti antrąjį tokį dialogą šių metų pabaigoje, tai galėtų vykti lapkričio mėnesį. Dabar deriname darbo tvarkę, tvarkaraštį. Ir tikimės įveikti visas galimas kliūtis, kurios gali iškilti. Ir aš visada esu aš konstat, pabrėžius mūsų partneriams iš ASEAN, kad e, tas dialogas vykęs 2015, jis ne, negali būti, negali likti vienkartinė iniciatyva. Norime, kad tai būtų e, skiriamasis mūsų santykių elementas. Ir tikimės kitą dialogą surenkti šių metų lapkričio mėnesį. Tikiuosi, kad galėsiu tai galutinai patvirtinti netrukus. Ačiū, ponė Busini. Tuo ir baigėme šio klausimo svarstymą ir todėl jau balsuosime pra, e, komitete, o rugsėjo mėnesį plenarnėme posėdėje. Toliau pagal darbo tvarkė kitas punktas. Jūs prašyti žodžio? Norėjote pasisakyti dėl šio darbo tvarkės klausimo? Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Atsiprašau, kad tai paskutinė minutė paprašau žodžio kalbu pono David Martin vardu, nes jis negalėjo ateiti į posėdį. Ponas Martin, noriu padėkoti pranešėją už kruopštų darbą atliktą rengiant šį pranešimą. Jis džiaugiasi, kad aptarti visi svarbiausi ES santykių su regiono šalimis aspektai, e, taip pat aptarta tų santykių ateitis, ES e ir ASEAN organizacijos santykiai turi būti plėtojami ir gilinami. ASEAN organizacija ir ne tik vienas svarbiausių ES e prekybinių partnerių, bet tai e, augančios strateginės svarbos regionas besikeičiančioje pasaulio tvarkoje. Mes remiame ASEAN organizacijos šalių integraciją ir norime, kad taip, kad, kad ji būtų svarbia Azijos veikėja. Kalbant apie ateitį, Azija gali tapti e, s, lemiančią veikėją dėl įvykių Pietų Kinijos jūroje ir svarbia ES e partnerė aplinkosaugos, tvarios plėtros, žmogaus teisų klausimais bei e, netradicinio saugumo aspektų klausimų. E, tai taip pat regionės integracijos lyderė. ES sėkmingai skatino taikų bendradarbiavimą tarp organizacijos narių, ne, iš tiesų dešimtmečius, taip pat siekia konvergencijos. Mes norime skleisti pažangiausios praktikos metodus santykiuose su partneriais ASEAN ir padėti jiems siekti plėtros. E, pateikti pakeitimai, mūsų pakeitimai buvo įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Norime padėkoti kolegams bei ponui Butikofer už e, darbą, nuveiktą darbą šiuo aspektu. Ponas David e, išreiškia pastabą, kad politiniai komentarai dėl santykių su ASEAN taip pat turi būti susėti su, dėrybų, su vykstančiamis dėrybomis dėl priekybos sutarčių. Norime pabrėžti, kad šio pranešimo e, e, svarbiausia tema turėtų būti santykiai su e, tomis tokios organizacijos šalimis, o ne vidiniai ES e, šalių reikalai. Ir mūsų frakcija mielai balsuos už šį pranešimą rytoj komitete. Pirmininkas, ačiū. Toliau pagal darbo atvarkę ES politiniai santykiai su Indija. E, tai mūsų rengiamas pranešimas, savo iniciatyva rengiamas pranešimas, tai prašau, atsiprašau pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti ir pasakyti vieną sakinį, atsakydamas kolegijai dėl santykių, tarp politinių santykių ir priekybos santykių, tarp ES ir ASEAN organizacijos. Aš kalbėjausi su Inta komiteto kom, pirmininku ir išsiaiškinau, kaip viskas turi būti ir žinau, kad e, formuluotės, kurios yra šio pranešimo tekste, yra priimtinos prekybos komitetui ir komitetas joms neprieštarauja. Ar galima daryti prielaidą, kad jau to klausimo svarstymas baigtas? Jei taip, kaip jau sakiau, plenarinėje sesijoje svarstymas e, numatytas rugsėjo mėnesį ES Indijo, prieš ES Indijos viršūnių susitikimą. Pateikta nemažai pakeitimų, iš jų, jų pagrindų pranešėjas parengė 17 kompromisinių pakeitimų ir iš karto žodį suteikiu pranešėjai, kuris yra ponas Prėda. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti dėrybą, įvykusiomis dėrybomis su kitomis politinėmis frakcijomis rengiant šį pranešimą. Taip pat e, ES ir Indijos dėrybomis. Ir taip pat e, noriu pranešti, kad e, parlamento šio komiteto narių dauguma nori, kad Indijos dem, demokratija toliau būtų stiprinama rytoj, už tai ir balsuosime, tai nus, ir tokiu būdu nusiūsime svarbę žinį, rengiantis e, ES Indijos vadovo sustikimui, kuris vyks šį rudenį. Taip pat noriu pabrėžti, kad siekiama suartėjimo, pakeitimas ir pranešime ir yra pateikta konkrečių pasiūlymų, kaip to pasiekti. Visų pirma, pranešime aš akcentuoju, kad yra būtina plėtoti e, planus atžvelgiant į Indijos e, poreikius, bei taip pat ir į Indijos e, vaidmenį savo regione. E, Taip pat atkreipiu jūsų dėmesį tai, kad ES e Indijos 2020 darbo tarkė patvirtinta praeisiais metais turėtų būti rimtai ir nedelsiant įgyvendinta. Taip pat dėrybos dėl laisvos prekybos sutarties turi būti atnaujintos, siekiant e, naudingo ekonominio rezultato, kuris būtų primtinas abiems šalims dėl kompromisinių pakeitimų. E, akcentuojamas didžiulis ES ir Indijos bendradarbiavimo potencialas, ypač užsienio e, santyk, politikos srityje, saugumo, įtampa saugumo srityje, tarp terorizmas, ekstremizmas ir radikalėjimas, neteisė migracija yra tos rytis. Reikia pagilinto dialogo tarp, šių, tarp mūsų dviejų partnerių ir e, taip pat bendradarbiavimo sprendžiant įtampos šaltinius. E, o tarptautiniu mastu ir taip pat tarptautiniu mastu reikia koordinuoti mūsų pozicijas jungtinių tautų organizacijose, kai tik tai įmanoma. Bei abi, manome, kad abi pusės turi įsipareigoti gerbti tarptautinę teisę, siekti dviejų didelių demokratinių erdvių bendradarbiavimo, už, įtvirtinant tarptautinę tvarką. Uh, E, taip pat aptarti tuos aktualijos uh, užsienio santykių srityje, taip pat e, apie jas kalbama ir, ir kolegų patiktuose pakeitimuose. Uh, siūlomi įdomus keliai, kaip stiprinti bendradarbiavimą, stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir Indijos, pavyzdžiui, jūrų srityje, kovojant su piratais Indijos vandenyne. Uh, Taip pat norėčiau paminėti partnerystės aplinkosaugos ir tvarios energetikos sritise čia partnerystės, e, partnerysčių stiprinimas tarp ES ir Indijos būtų naudingas ne tik aplinkosaugai, ekonomikai šalių, bet taip pat tai taptų postumiu tarptautiniam atarbiavimui šioje srityje. Daugelis kolegų pateikusių pakeitimų minėjo uh, žmonių mainus tarp ES ir Indijos, studentų mainus, uh, profesionalų, vizitus, turime intensyvinti kontaktus tarp es ir Indijos piliečių. Taip pat akcentuoti ir žmogaus teisų klausimai, ypač moterų teisų klausimai, žodžio laisvė, religinių įsitikinimų laisvė. Mes norėtume rasti geriausias priemonės, kaip užtikrinti šių pagrindinių teisų apsaugą. Tai tik keletas aspektų punktų, dėl kurių susitarėme šešėlinių pranešėjų susitikime. Noriu jiems šiltai padėkoti už bendradarbiavimą. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad e, norime, kad būtų nusiusta e, svarbi žinia Nudeliui ir e, turėtume e, vengti prieštara, prieštaraujančių, mes ką prieštaraujančių teiginių. Tai yra viena vertus mes e, akcentuojame siekis suartėti ir taip pat, pa, taip pat teikiame rekomendacijas, kaip to, tokio bendradarbiavimo siekti. Ačiū toliau, ponė Džiu. Uh, Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjų už puikiai parengtą pranešimą, bet taip pat už konstruktyvų bendradarbiavimą, kurį tikrai visi šešėliniai pranešėjai tikriausiai vertina. Aš manau, kad pats laikas mums, na ir gera proga, įvertinti ES santykius su Indija ir apibriežti tas rytis, kuriuose galima pasiekti tolesnės pažangos. Manau, kad pranešime tai ir padaryta. Be to, pranešime aiškiai nurodoma, kad vyksta didžiuliai globaliniai pokyčiai. Ir ypač pokyčiai santykiuose su jungtinėmis valstijomis, kurio žengia izolacijos keliu. Todėl atsiranda ir naujų strateginių interesų, kurių pagrindų galėtume toliau bendradarbiauti ir plėtoti bendradarbiavimą. Ir Kristianas labai apie daugelį jų kalbėjo, bet aš norėčiau jų sąrašą papildyti. Dar labai svarbu, kad mes bendradarbiautume su Indija spręsdami klimato kaitos problemas, įgyvendindami Paryžiaus susitarimą ir kad Indija taptų mūsų labai svarbių partnerių būtent klimato kaitos rytyje. Toliau, stabilumas ir stabilios padėties Indijos vandenino regione palaikymas, bet nereiktų pamiršti ir Kinų jūros, nes ten e, per ją eina labai svarbus prekybos maršrutas. Kitas dalykas, aš manau, kad ką mes turėjome padaryti, tai e, turėjome geriau, giliau panagrinėti kovą su radikalizmu ir e, terorizmu. E, elektroninės erdvės saugumo užtikrinimo srityje. Europos parlamentas, Europos Sąjunga taip pat rūpinasi ir naujų darbo vietų kūrimu. Tačiau aš manau, kad diskusija šią temą su Indija ir stip, stiprinimas prekybos ryšių mums padėtų sukurti tokias naujas darbo vietas. Nu, tenka tik apgailestauti, kad dėje dėrybose dėl laisvos prekybos sutarties mes nelabai toli pasistumėjome. Ir jau dešimt metų tos dėrybos vyksta, todėl manau, kad mes galėtume savo pranešime nurodyti, kad tikrai būtina nedelsantimti žingsnių, kad dėrybos vėl pagyvėtų. Manau, visą tai aktualu, turint galvoje, kad e, pagal laisvos prekybos sutartį ES galėtų padvigubinti savo eksportą į Indiją. Kita vertus, tai taptų labai neblogų politinių signalų kitoms šalims ir sustiprintų. Uh, prekybos pozicijas pasitraukus jungtiniai karalystiai. Neseniai uh, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje lankėsi Indijos prezidentas Morti. Ir manau, kad reikėtų pasinaudoti įgytų pagreičių ir komisijai. Jau buvo minėta, kad vyksta metinis aukščiausio lygio susitikimas dėlyje ir manau, kad mes todėl turime dar labiau dirbti. Todėl labai svarbu, kad pranešime būtų konstruktyviai kalbama apie tolesnę santykių plėtrą. Aš kaip šešėlinė pranešėja tikrai pasistengsiu, kad išliktų nemažai svarbių pakeitimų, todėl sveikinu pranešėją, kuris skiria jiems deramą dėmesį, nes jie apima ir krizių valdymą, ir žmogaus teisės, ir klimato kaitą. Pirmininkas pertraukė pranešėją, pirmininkė aš toj baigsiu, sako šešėlinė pranešėja. Taigi labai svarbu, kad mes parengtume gerai subalansuotą pranešimą, kuris duotų naudos ir tiems, kurie vyks į susitikimą aukščiausių lygių. Pirmininkas, mes turime dar um, pranešimą dėl energetikos sektorius, todėl prašyčiau kalbėti trumpai. Aš kalbėsiu trumpai, sako ponas Tanokas. Ir prisiminsiu 99 metus, nes dalyvavau tada šiame parlamente steigiant a, draugystės grupę su a, Indija, jai pirmininkavau. A, Todėl aš manau, kad daugelis dalykų susišaukia su dabartimi. Indija išlieka viena stambiausių demokratinių šalių pasaulyje ir jinai savo gyventojų skaičiumi pralenkė jau ir Kiniją. Taip pat palaiko labai rimtus ryšius, priekybos ryšius su Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija. Taip pat mes turime ir bendrų interesų kovos su klimato kaita srityje, kovoja su terorizmu. O dėl pasaulinės priekybos, tai Indija priklauso BRIC organizacijai kaip labai stipri um, ekonomiškai valstybė. Todėl aš manau, mums reikėtų spartinti dėrybas su uh, Indija dėl laisvos priekybos. Deja, mano šalis, kadangi pasitrauks iš ES, tuose dėrybose ateitie negalės dalyvauti. Taigi, kaip aš jau sakiau, Junktinė karalystė irgi suinteresuota santykių su Indija plėtra, tačiau aišku, Brexit rezultatas pakeis uh, mūsų padėtį. <clears throat> Yra dar ir e, kitas aspektas, tai Indijos paveldas pas mus ir labai neseniai prieš porą savaičių Leo Feratka buvo išrinktas salų organizacijos pirmininko, jisai yra pusiau indas. Todėl tikrai tarp Indijos ir ES egzistuoja labai glaudus ryšiai. Toliau ponas Buchneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Keletą pastabų norėčiau išsakyti. Pirmiausiai septintas kompromisinis pakeitimas. Jūs uh, trumpai paminėjote pasaulinę priekybos organizaciją, tačiau jūs neatsižvelgėte į mūsų pakeitimą numeris šimtas. nes mes kalbame apie ryšių atsargas, o jos yra labai svarbios, jeigu liučių periodas neprasidės tada, kada jis turės prasidėti. Todėl ryšio atsargos yra labai aktualus klausimas ir aš žinau, kad šio klausimu vyksta um, dialogas pasaulio prekybos organizacijos kontekste. Aš manau, kad mes e, turėtume irgi užimti kažkokią poziciją, nes galų gale tai rimtai sėtina su žmogaus teisėmis. Kitas dalykas, aš tikrai norėčiau, kad e, griežčiau būtų formuluojamos Indijos vidaus problemos ypač ekstremizmas religinių pagrindų, kastų sistema žmogaus teisų atžvilgių. Ir dar pasigėdau. Ir dar pasigėdau aiškesnės pozicijos dėl uh, generikų, vaistų generikų. Būtų gerai, kad ji būtų suformuluota, taigi tiek. Ačiū ir baigiant suteiksiu žodį EIVT atstovui. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkioti pranešėjai Predai ir šešėliniams pranešėjams, kurie parengė labai vertingą pranešimą, už tai mes dėkojame. Bet to noriu užtikrinti, kad jūsų pranešimas labai sutampa su tuo strateginiu mąstymu, kuriuo vadovaujamės per paskutinį dešimtmetį santykiuose su Indija. Deja, mes ne viską išnaudojame savo santykiuose su Indija ir todėl santykių su Indija ketinama strateginių požiūrių peržiūrėti, bet mes pirmiausiai turime vadovautis 2016 m. aukščiausio lygio susitikimu ir taip pat tuo, dėl ko susitarta susišaukiant su 2020 metų darbo tvarkę. Taip mes darame su Indija dėl navigacijos, saugos, daugelio kitų sričių, kuriuose kyla labai daug problemų, kaip pažymėta pranešime. Klimato kaita. Tai dar viena mūsų dėmesio centre esanti sritis. Ir mes manome, kad dabar labai svarbu sudaryti uh, partnerystės vis, su visomis pasaulio šalimis, jau nekalbant apie partnerystę su tokia stambia demokratijos šalimi kaip Indija. Aišku, yra labai daug sričių, gali, kurias galima paminėti. Tarp jų norėčiau paminėti asmeninius žmonių ryšius ir mes dabar daug dirbame, kad būtų galima plėsti Erasmus Plus programą. Pagal ją labai išaugo dalyvių skaičius ir tikimės, kad e, tai bus ir ateityje. Mes taip pat ketiname plėtoti toliau su Indija dialogą žmogaus teisų klausimais. O kaip jūs žinote, tai aktualu, nes rudenį vyks aukščiausio lygio susitikimas. Taigi, predos pranešimas tikrai atspindi tai, ką mes patys galvojame ir noriu todėl padėkoti už jūsų indėlį. Labai ačiū. Išorės santykių tarnybai balsuosime rytoj, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės e, klausimas, tai yra e, tyrimo apie energetiką pristatymas. Tai yra uždaras posėdis. Aš paprašysiu asistentų